ponios Lopės Berecho pranešimą dėl atsinaujinančių energijos išteklių ir pono Piperio pranešimą dėl energijos vartojimo efektyvumo direktyvos. Visų pirma, žodį sutikiu poniai Lopės Bermecho pranešėjai keturioms minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisijos nariai. Kolegos, ponios ir ponai, Praėjo du mėnesiai nuo pirmojo e, pažangos projekto pateikimo dėl atsinaujinančių energijos šaltinių efektyvumo ES. Noriu padėkoti sekretariatui ir kolegoms už norą dirbti drauge ir pasiekti, kad savimas. Mums pavyko pasiekti konsensuso dėl daugelio pranešimo punktų, nors nepavyko susitarti e, prieš galutinį balsavimą komitete. Parlamentas nori padėti komisijai vertinti, kas turėtų uh, nutikti toms valstybėms, kuriuoms nepavyksta tinkamai valdyti savo politikos ir pasiekti uh, reikalaujamą energijos derinio iki 2020-ųjų, bei pasiūlyti ir pasiūly, pas, padėsime pasiūlyti naują energijos direktyvą e, atsinaujinančių išteklių iki 2030-ųjų, kad galėtume kovoti su klimato kaita, kaip, e, kaip buvo nuspręsta COP21 susitikime. E, ta pati mintis akcentuojama ir Piperio pranešime dėl energijos vartojimo efektyvumo ir tai neatsitiktinai. E, bandant, bandome plėtoti atsinaunančius energijos išteklius, taip pat bandoma sutaupyti energiją ir valstybėse narėse susidurėme su tomis pačiomis kliūtimis. Reikėtų ekologiškesnio, demokratiškesnio energijos modelio, kad pasipriešintume uh, monopoliams, oligopoliams dominuojantiems šiandien energijos sektoriuje. Man nereikia nei priminti komisijos narui, ponui Kanietiai, kad likšalinė politika mums nepadėjo įtraukti atsinaujinančių šaltinių į energijos rūšių derinį. Toje vyriausybėje, kurioje jis dirbo, turime žvelgti į ilgos trukmės laikotarpį ir turi būti kažkokia atsvara mums plėtojant e, tvaresnę e, atsinaujinančių energijos šaltinių politiką. E, viso to nepasieksime per dieną. Energijos paskirstimas ir toliau turi būti užtikrintas ir nuseklus, Taip, tačiau taip pat turime daryti spaudimą dėl atsinaujančių energijos šaltinių, taip pat turime atsižvelgti išorės veiksnius, e, visas įmanomas galimybės, e, svarsyti brandolinę energiją, dujų energiją. Taip pat turime nepamiršti, kad gamybos mechanizmai kurie turi būti demokratiškai prižiūrimi, e, turi užtikrinti, kad pasipriešintume oligopolio atsiradimui energijos sektoriuje. Taip pat turime geriau vartoti energiją, užtikrinti platesnį visuomenės dalyvavimą atsinaujinančių šaltinių plėtotėje bei kolektyvinėse energijos gamybos sistemose, e, siekiant didesnio jų veiksmingumo ir efektyvumo, taip pat ir paskirstime turime nepamiršti ir e, būsto, šildymo ir vesinimo galimybių. Pranešime kalbama ir apie neigiamą e, be, bendro tvarumo siekio e, kiekį, nes mums nepavyksta bio, pagaminti bioenergijos daugiau. E, automobilių kuras, biokuras. Paaiškėjo, kad rinka nebūtinai yra geriausias mechanizmas e, išteklių valdymui, kaip pastebime mūšyje dėl žemės. Ir žemės naudojimo atsiejimo nuo energijos vartojimo galutinio efektyvumo energetinis persitvarkymas yra ne tik technologijos iššūkis, bet ir socialinis. Mes pateikėme pakeitimą šią temą ir tikimės, kad jam bus pritarta. Negalime leisti, kad tas persitvarkymas vyktų chaotiškai, kad darbo standartai e, būtų ignoruojami ar, arba e, energetikos paslaugų srityje nebūtų kuriamos darbo vietos. Todėl pranešime sakome, kad reikia užtikrinti, jog pažanga vyktų abiejose pramonės pusėse, e, plėtojant naują energetikos modelį. Atsinaujinantis šaltiniai turėtų padėti e, sumažinti energinį skurdą. Reikia socialinių garantijų tiems būstams, kurie neturi e, galimybės nuoti savo, vieną iš savo pagrindinių teisų - teisę į energiją. Tikiuosi, kad šios diskusijos padės nutiesti tiltus ir sustiprinti daugumą, kuri balsuos už pranešimą. Ačiū, pirmininkė. Labai ačiū gerbiamoji ponė Lopės Bermejo. Kitas pranešėjas, ponas Markas Piper, keturios minutės. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, komisarė, šiandieną labai svarbi diena. Vyksta referendumas Junktinėje karalystėje. Juk kalbame apie subsidiarumo, e, demokratijos klausimus, kurie aktualūs mums visiems. O energijos vartojimo efektyvumo didinimas padės laimėti visiems, užtikrinti geresnį aplinkos apsaugojimą, sumažinti kenksmingų medžiagų išmetimą į atmosferą. Tai prisidės ir prie išlaidų mažinimo vartojimui. Taip pat energijos vartojimo efektyvumas yra susijęs su energijos tiekimo e, užtikrinimu Na, o energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimą labai svarbu tinkamai prižiūrėti, kad iki 20-20 procentų būtų galima sutaupyti elektros energijos. Per kitus teisės aktus ši direktyva taip pat bus įgyvendinama, o bendrovių ir vartotojų dėka energijos vartojimą taip pat galima būtų sumažinti. Taigi visiems reikėtų padėkoti už pastangas. Europa šioje srityje mažinant CO2 išmetimus ir vartojant atsinaujinančius energijos šaltinius bei taupant elektros energiją yra pirmaujanti pasaulyje. Bet, kaip sakoma mano pranešime, elektros energijos kaina privatiems ir viešiems vartotojams yra aukščiausia, vos ne aukščiausia pasaulyje ir nepaisant to, kad daug individų visose valstybėse narėse taiko taupimo priemonės, kaina nemažėja, o investicijos infrastruktūra vyksta iš už ES ribų. Kalbant apie eko ženk, ekologinių produktų ženklinimą, tai vėlgi tai reikėtų per, per šį ženklinimą skatinti naujas ekologiško būsto statybas, inovacijas. Deja, kol kas šios priemonės nėra koordinuojamos kaip ir nacionalinės politikos priemonės energijos vartojimo efektyvumo siekis susiduria su dideliu biurokratiniu mechanizmu, ypač pavyzdžiui, išduodant sertifikatus, leidimus. Tai reiškia, kad įmonės, kurios tengiasi, yra baudžiamos, e, e, sertifikatai branginami. Mano minėtoje direktyvoje, kaip sakiau, yra atspindėti tie elementai, kuriuos aš aptariu pranešime. Bet aišku, svarbiausia, kad direktyva prisidės prie efektyvesnio energijos vartojimo, kuris paskatintų valstybės narės dėkti naujus energijos panaudojimo metodus. Nebūtinai tik tai taupyti, bet pasitelkti naujus vartojimo metodus. Taigi manau, kad Europos parlamentarų dauguma remia tai, kas čia pasakyta, nepritarčiau reikalavimui 40 procentų privalomai 40 procentų mažinti energijos suvartojimą. Šiuo atveju nekalbu apie energijos vartojimo efektyvumą, skat, kalbu apie pasiūlymą 40 procentų sumažinti visą suvartojimą. Aš manau, kad Europoje tai nebūtų įmanoma. Pažiūrinti e, energijos emisijų mažinimą nuo 95 metų, pamatysime, kad pasiekta jau 45 procentų sumažinimo. E, dabar orientuojamas į 50 procentų, o sumažinė išmetimus 25 procentais e, bendra vidu, e, bendrą vidaus produktą padidinsime 45 procentais, atsiprašau, 45 procentais. Taigi aš manau, kad suvartojimo mažinimas 40 procentų būtų neproduktyvus. Ir siekčiau visus pritarti mūsų pasiūlymams dėl pakeitimų, kuriais bandoma sumažinti siekti mažinti su energijos suvartojimą 40 procentų, bet šios prievalės nepadaryti privalomos, be kita ko. Manau, kad labai svarbu kurti teigiamą įvaizdį Europos vartotojui, parodant, kad mes esame pasiruošę efektyviai vartoti energiją. Taigi ačiū labai komiteto sekretoriui iš pranešimą. Ačiū dabar komisaras, ponas, ponas Ariekanėtė. Muchas gracias, presidente, señorías. Es una satisfacción estar hoy. Dėkuoju, ponia pirmininkė, ponios ir ponai, man labai didelė garbė pristatyti šį klausimą atsinaujinančios energijos e, plėtojimą. Diskusijos diskusijos prasidėjo paskutinėje taryboje ir tai svarbios diskusijos, nes mes bandome uh, užbaigti energijos efektyvumo ir alternatyvių šaltinių teisės aktus, kurie bus pabaigti šį pusmetį. Noriu padėkoti ir pagirti abiem pranešėjim. Pradėsiu nuo Piperio pranešimo dėl e, energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo. Kaip jau sakiau, rengiamės energijos efektyvumo direktyvos peržiūrai ir pastatų energijos efektyvumo direktyvos peržiūrai peržiūrai. Norime nustatyti tikslus e, laikotarpį iki 2030-ųjų ir parodyti, kad turime reikalingą sistemą bei priemonės šių tikslų pasiekti ir užtikrinti, kad ypač pastatuose e, teiktume pirmenybę tiems sektoriams, kuriuose yra šansų sutaupyti energijos. E, pranešime daromos rimtos išvados, į kurias mes atsižvelgsime, rengdami peržiūrą, kurią ką tik tai minėjau. Sutinku su Piperio pranešimo išvadomis dėl to, kad reikia sistemiškai traukti energijos efektyvumo principą į mūsų energetikos ir klimato politiką. Noriu taip pat pasakyti, kad Europai reikia konkrečių tikslų iki 2030-ųjų, kurie turi būti integruoti į mūsų teisės aktus. Tai bus svarbu, jei norime nusiųsti svarbę žinę investuotojams ir e, įstatymų kuriejams, bei paskatinti ilgalaikės investicijas, kurių reikės, kad gyventintume tuos ilgalaikius tikslus teisės aktai, kurio, kuriuos reformuojame, e, pareikalaus daugiau nei vien tik oficialių tikslų. Reikės rimtai imtis įgyvendinimo, užtikrinti, kad žmonės rimtai žiūrėtų į tuos teisės aktus. Todėl norėčiau paminėti septintąjį straipsnį dėl energijos taupimo. Neseniai paskaltos studijos e, konstatuoja, kad valstybės rimtai ėmėsi šios politikos ir imasi priemonių. Reikia kontrolių ir patikrų sistemus, kad e, 2010 tikslai būtų pasiekti ir kad iki 2020 kaip mes tikimės, e, pagal tą straipsnį būtų sutaupyta 50 procentų energijos numatytos sutaupyti energijos direktyvoje. Mat, manome, kad tai labai gerai Bet reikia taip pat e, tuos tikslus suderinti su 2030-ųjų tikslais, kad e, įgyvendintume direktyvą dėl emisijų mažinimo, e, kur, dėl kurios buvo sutarta e, spalio mėnesį taryboje prieš du metus. Turime nepamiršti ir pastatų sektoriaus, nepamiršti, kad ten galima e, daug sutaupyti. Tai svarbu ne tik kalbant apie energiją, e, svarbu pasipriešinti energijos naudojimo sviravimams ir kovoti su energetiniu skurdu. E, pastatų e, energinio našumo direktyva peržiūra bus labai svarbi čia. Noriu padėkoti pranešėjai dar kartą už tai, kad akcentavo šią svarbę sritį savo pranešime ir mes tikrai turime dirbti šiais klausimais. Tas pats pasakytina ir apie atsinaujinančių išteklių energijos direktyvos peržiūrą. Ši direktyva pasiteisino puikiai. 16 e, procentų 16 procentų kvota numatyta atsinaujinančių šaltinių laikotarpį iki 2030-ųjų, o e, valstybės narės, dauguma valstybių narių m, pasieks tuos tikslus iki 2020-ųjų. Visos išskyrus vieną valstybę siekia pažangos ir visos jau beveik yra pasiekę 2020-ųjų tikslus sumažinti iškastinio kūro naudojimą, sumažinti emisijas bei užtikrinti alternatyvios energijos pasiūlą konkurencingomis kainomis. Tačiau kai kurios šalis turi pasistengti, kad e, įgyvendintų tikslus, kurių reiks pasiekti per atvenčius kelis metus. Turime išlikti susitelkę e, siekti atsinaujinančio energijos šaltinių direktyvos įgyvendinimo. Žinau, kad tai svarbu šiam parlamentui, bet kaip parlament, kaip pranešime teisingai akcentuojama, turime žvelgti ir į laikotarpį po 2020-ųjų. Atsinaujinančio energijos šaltinių direktyva bus vienas svarbiausių ramščių. Ja parems elektros rinkos e, e, sistemos peržiūros direktyva bei kitos direktyvos. Norime sukurti gyvybingą, stabilų teisės pagrindą investuotojams, kurie taip pat padėtų mums veiksmingai siekti mūsų tikslų. E, atsinaujinančio energijos šaltinių direktyvos peržiūros tikslai, nauja elektros rinka, investicijų pritraukimas. Visą tai svarbu, jei norime pritraukti investicijų į atsinaujinančius energijos šaltinius. Tai turi būti vienas svarbiausių Europos prioritetų. Direktyvos, atsinaujinčių šaltinių direktyvos peržiūroje m, mm, rengiamės e, aptarti klausimus, kurie e, apaminėti narių pakeitimuose, e, centrinio šildymo ir vesinimo sistemų klausimai vartotojų vaidmens didinimas. Taip pat norime sumažinti institucijų kūrimą biurokratiją, kuri lėtina investicijas Europoje. Noriu papasakoti trumpai, ką rengiamės daryti. E, visų pirma, apie tikslus. 2020 tikslus jau paminėjau, norime nustatyti nacionalinius 2020 tikslus, tai, tai bus atspirties taškas ir dėl 2030 tikslų. Norime, kad šis sektorius padėtų mums siekti tikslų elektros, energetikos, e, centrinio šildymo ir transporto sektoriai. Mes pritarėme narių susirūpinimui dėl lietos pažangos transporto sektoriuje. Kitas svarbus dalykas bus atsinaujinančio energijos šaltinių paramos schemos. Čia norime sustiprinti mm, virsmą link rinką grindžiamos sistemos e, atsinaujinančio energijos šaltinių srityje ir tikimės, kad nacionalinės paramos sistemos čia padės. Norime ger, sukurti geresnę rinką, kad sistemoje, kad šioje rinkoje šal, atsinaujinančių šaltinių gamintojai e, dirbtų geriau. Kalbant apie tvarumą, džiugu, kad daug apie tai kalbama pranešime. Komisija e, rengia e, patobulintą tvarumo politiką biodekūro ir biomasės klausimais. Biomasė yra svarbus šaltinis ES ir ieškome praktinio požiūrio, kuris leistų sutaupyti, mažiau teršti, taip pat sumažinti poveikį aplinkai, bei sumažinti ypač, ypač sumažinti biurokratiją tenkančią mažoms vidutinėms įmonėms ir mažų e, įmonių savininkams. Norėčiau pabrėžti kokia yra šių diskusijų svarba ir taip pat atkreip jūsų dėmesį į parlamento vaidmenį teikiant naujus teisės aktų pasiūlymus. Dar vienas paskutinis aspektas, kuris yra svarbus siekiant išsikeltų tikslų. Kalbu apie būtinybę mobilizuoti investicijas, jas pritraukti į šį sektorių. E, strateginių investicijų fondas atveria naujas duris, naujoms galimybėms. Reikia jį išnaudoti išmintingai, raginu vietos ir regionų valdžią labiau pasinaudoti šio fondo e, galimybėmis. Norėčiau užbaigti, pasakydamas, kad komisija yra dėkinga už abu šios pranešimus ir galiu pažadėti, e, kad teikdami kitus teisės aktus sieksime būti ambicingi, užtikrinsime energijos efektyvumo ir energijos našumo uh, E, tikslus gyvendinant e, Paryžiaus susitikimo tikslus bei pernant prie mažai anglimi taršios ekonomikos. Aš tikiuosi, kad parlamentas padės mums pasiekti šių tikslų. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariui Kanietė. Dabar e, kolegos pasisakys komitetų vardu. Visų pirma, e, kolegė Petir. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai ir padėkoti valstybėms narėms už bendradarbiavimą. Valstybės narės atsinaujinančių energijos šaltinių tikslų sekimo plotmėje yra pasistumėjusios labai smarkiai į priekį siekdamas 2020 tikslų, tačiau yra kai kurių problemų, be kita ko transporto e, sektoriuje, biodegalų sektoriuje, todėl aš e, tikiuosi, kad komisija pasiūlys naują pasiūlymą dėl atsinaujinančių energijos rušių po 20-ųjų laikotarpį po 20-ųjų metų. Tai būtina, kad būtų e, suteiktos aiškios perspektyvos biodegalų gamintojams. M miškų sektorius, kuris sugeria labai daug e, CO2 šiame sektoriuje galima sukurti 143 tūkstančius darbo vietų ir tai labai padėtų mūsų kaimo vietovėms bei regionams. Dėkuoju. Regijų komiteto vardu kolega Omaržy. Dėkuoju. COP21 parodė, jog regionai ir miestai vaidina esminį vaidmenį perinant prie naujos energetikos. Regi komitetas mano, kad sanglaudos fondas galėtų prisidėti dar labiau siekiant numatytų tikslų šioje srityje ir užtikrinant didesnę atsinaujinančių energijos šaltinių dalį. Komitetas apgailestauja, kad sanglaudos fondo naudojimas atsinaujinančiai e, atsinaučios energijoms e, rušims. 7-13 metais nuo 1,7 e, nuo 1,7 procentų tik 1,1, sumažėjo iki 1,1 procento. Kalbant apie nutolusius regionus, mes manome, kad būtų galima numatyti ambicingesnius energetinės autonomijos tikslus. Dėkuoju. Dabar e, kolega Bogovič. Ponas Lyze, kadangi Bogovič nėra dabar salėje. Aplinkos ir sveikatos komitetas. Dėkuoju pranešėjai, mes norime, kad septinto straipsnio platmėje būtų užtikrinta daugiau lankstumo. Ir ne tik tai iki 30 metų, bet ir po to. Vyksta diskusija dėl tikslų. Abu komitetai pasisakė už 40 procentų ribą. Aš pasisakyčiau už EPP pasiūlytą kompromisą. Iš pradžių aš taip pat pasisakiau už 40 procentų tikslą, bet manau, kad tas tikslas yra nerealistiškas. EPP siūlo 30 procentų bent jau. Norėtume šiuo klausimu kreiptis į Europos komisiją. Mes žinome, kad komisija diskutuoja, jo galima būti eiti už 20 procentų ribos prieš jo paskirimą, ponas Junkeris kalbėjo apie bent jau 30 procentų. Tad tai, e, kas buvo pasakyta prieš rinkimus, galėtų būti e, taikoma ir toliau. Dabar frakcijų vardu. Kalbėtojai, ponas Bensen. Dvi minutės. Ben. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė, kalbėsiu apie atsinaujinančių energijos šaltinių pažangos ataskaitą. Norėčiau padėkoti poniai Lopes Permeho už bendradarbiavimą dėrybų metu. Lengva nebuvo, kadangi išsiskyrė nuomonės, realistai mane, kad labai svarbu siekti užsibrieštų tikslų, nes priešingų atveju jie būtų beverčiai. Kiti mane, kad vis dėlto būtų galima e, keisti požiūrį. Valstybių ir vyriausybių vadovai yra patvirtinę tikslus ir privalomus įsipareigojimus jų pasiekti. Manau, kad įsipareigojimai iki 2030 metų e, turėtų būti gerbiami, reikėtų jų siekti, nepamiršti jų ir šiandieninėme darbe, ir šiandieninėme balsavime. Manau, kad tai būtų dar vienas patikinimas, kad tai mums aktualūs tikslai labai svarbu e, bendrame energijos pakete didinti atsinaujinančių šaltinių dalį. Tokiu būdu Europa pasiektų tvaraus augimo ir galėtų kurti naujas darbo vietas, kas yra ypač svarbu, ieškant ilgalaikių sprendimų, gerinant rinkos sąlygas mažinant atsinaunančių išteklių savikainą, tai pasitarnautų įmonėms ir vartotojams. Daug PPA pasiūlymų panau, jau paminėta pranešime, kalbama ir apie valstybių narių įgaliojimus, kompetencijas šiuose sritise, atsisakant valstybės subsidijavimo atsinaunančių išteklių srityje. Daug pasiūlymų mūsų vertinimų yra nerealistiški, e, nelogiški. Tikimės, kad sugebėsime e, pasirinkti tinkamus tikslus. Labai ačiū, toliau ponas Pohė, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Komisarė, ponios ir ponai, gerbėmėji kolegos, norėčiau padėkoti ponui Piper už puikų bendradarbiavimą rengiant pranešimą dėl energijos vartojimo efektyvumo direktyvos peržiūros. Dabartinė direktyva yra puikus pagrindas klimato ir energijos vartojimo tikslams pasiekti pagal 2020-ųjų darbo atvarkę su sąlyga, kad panaikinsime kai kuriuos dabartinės direktyvos trūkumus, o konkrečiai per didelį lankstumą kuris mus vėlina įgyvendinant mūsų tikslus ir tikrai iki 20-ųjų nesugebėsime pasiekti 20 procentų mažinimo. Įtrio komiteto parlamentarai yra konstatavę, kad mums reikia veiksmingesnių rėmų. Akcentuosiu keletą svarbių dalykų. Visų pirma, tie privalomi 40 procentų energijos suvartojimo prasme. Europos parlamentas turėtų šį reikalavimą nuosekliai ir sistemingai remti kadangi jeigu atsitrauksime šią prasme, tai E, pasakysime ne mūsų nepriklausomumą iškasnio kūro importo prasme. Antra, e, energijos tiekimo saugumo užtikrinimas, kuris pirminėje versijoje ir nefiguravo. Džiugu, kad čia jis atsirado. Tai yra kvietimas komisijai ir valstybėms narėms. Ir, e, kadangi nes ir komisija, ir valstybės narės turi pozityviai pažiūrėti į šį siekį, ypač sustiprinant septintojo straipsnio nuostatas. Mums reikia tokiu būdu padėti valstybėms narėms įgyvendinti nacionalinius energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planus. O kai dėl klausimų dėl kitų reglamentų šioje srityje, tai parlamentas šiuo metu aptarinėja ETS pasiūlymą ir čia esama daug persidengiančių sričių. E, mums reikėtų nekonkuruoti, kuris teisės aktas bus geresnis, bet veikti iš vien, ir padaryti juos vienas kitą papildančius tam, kad komisija rastų veiksmingą sprendimą. Labai ačiū. Labai ačiū po, ponui Pohė. Ar priimsite pono Kristoforo klausimą? Prašau, ponas Kristoforo. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. E, šios dienos ypatingai sudėtingos, sudėtingi laikai, kadangi klausimai, kuriuos keliame čia, keliami ir nacionalinių lygmenių, štai mano vyriausybėje, dėja kalbėtojo mikrofonas išsijungė. Prašom, įsijunkite kitą mikrofoną. Ačiū, pirmininkė. Esu įsitikinęs, kad klimato kaita ir energetika yra vienodai svarbus. Kalbėdami apie energetiką negalime pamiršti klimato kaitos. Štai pažvelkite į mano valstybę, Kiprą. E, įsisubavo miškų gaisrai, kyla grėsmė žmonių gyvybėms. Jūs panaudojate mėlynąją kortelę ir jūs turėtumėte užduoti klausimą kalbėtojai. Ir tam klausimui turite tik 30 sekundžių ir jau viršijote tą laiką. Please. Prašau. Kalbėtas nesijungęs mikrofono. Πώς μπορούμε εμείς να κινητοποιήσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Kaip mes, Europos Sąjunga, galima mobilizuoti ES lėšas ir ES tikslus, kad energetikos tikslai, klimato politikos tikslai būtų integruoti ir e, išvengtume didžiulės žalos, kuri neseniai buvo padaryta e, Kipre siautėjusių gaisrų. Ačiū. Aš kalbėjau apie tai ir, man atrodo, komisijos narys apie tai kalbėjo. Dalis mūsų kovos su klimato kaita uh, turi e, ateiti investicijų pavydalu iš Europos investicijų fondo. Ir būtent tas saistantis 40 procentų tikslas prisidės prie e, geresnio e, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo, nors nesuprantu, kaip tai susijęs su gaisrais Kiprė. Ačiū. Ačiū, ponė Poche. Dabar pusantros minutės, ponė Van Bosut. Ačiū pirmininkė. Kolegos, šiandien balsuosime dėl dviejų energetikos pranešimų - dėl energijos efektyvumo ir dėl atsinaujinančio energijos šaltinių. Ir nors valstybės narės sutarė dėl tikslų, Europos parlamentas e, grasina, jog viską suardys, nustatydamas nerealistiškus tikslus. Visų pirma, turime siekti sunaudoti mažiau energijos. Yra potencialo šios srityje, beveik pusė energijos visos ES išnaudojama šildymui ir vėdinimui. Tačiau pusė šios energijos yra prarandama dėl nesandarių e, patalpų. Svarbu, kad piliečiai galėtų pasinaudoti investicijų naudą ir patys investuotų į aplinkosaugai draugiškas technologijas dėl atsinaujinančių šaltinių. Man atrodo, kad parlamentas neturėtų tvirtinti tikslų, kurių neįmanoma įgyvendinti ir pasiekti. Turime būti ambici ambicingi, tačiau išlisti realis, išlikti realistiškais. E, pranešėjo siūlomi saistantis tikslai energetikos atsinaujinančių šaltinių srityje yra nerealistiški, nes kai kurioms šalims teks versis per galvą, kad, pas, kad įgyvendintų, kad pasiektų tuos atsinaujinančių šaltinių tikslus. Kokia prasme tvirtinti saistančius nacionalinius tikslus? Geriau sutelkime dėmesį į Europos bendradarbiavimą. Ačiū. Vielen Dank, Frau Kollegin van Bossuit. Dėkuoju. Dėkuoju. Poniai. Bosiu, dabar ponas Gansbrandas. Ačiū pirmininkė, norėčiau pradėti nuo neseniai dviejų paskelbtų energetikos apžvalgų. Visų pirma, ten sakoma, kad e, saulės ir vėjo energija jau žlugdo iškastinį energijos šaltinį ir kad e, jau saulės energijos panaudojama dvigubai daugiau nei iškastinio kūro. Du didelius konkursus Meksikoje ir e, Maroke laimėjo Įmonės, kurios žadėjo e, teikti atsinaudinančius šaltinius ypač žemomis kainomis. Kitame, kita, e, kitoje apžvalgoje teigiama, kad Europa praranda savo pozicijas kaip atsinaudinančių šaltinių lyderė pasaulyje. Tai tikrai labai neraminanti apžvalga. Praėjusiais metais investicijos į atsinaudinančią energiją Europoje nukrito 21 procentų. O tuo tarpu visame likusiame pasaulyje jos išaugo, bent jau tai teigiama toje apžvalgoje. Uh, E, tai tikrai neraminantis dalykas. Mes stebime pasaulyje e, varžybas už saugę ir pigę energiją. Ir tai būtų atsinaujinanti energija. Vienas šios e, energijos svarbių dalykų yra tai, kad tai yra švari, bet svarbu, kad saugi, švari, atsinaujinanti energija būtų gaminama iš tinkamų šaltinių. Mes stebime konservatyvų požiūrį. Mums reikia daug labiau sutelkto Europos požiūrio, ambicingų tikslų. Ir kreipiuosi į komisiją, e, rengiant, jei rengiant savo pasiūlymus spalio mėnesį. Prašau, parenkite stiprius, ambicingus, saistančius tikslus. Ačiū. Jetzt bin ich nicht sicher, der Kollege hinter Gestatten Sie eine. Visiškai supratau, kolega, sėdintis gale, jūs ar sutinkate sakyti į klausimą pagal mėlynąją kortelę, kurio pavardės aš nematau? Prašau, taip. E, iš tikrųjų e, manau kad e, kolega labai teisingai sakė apie tai kad turi būti reglamentuojama bet iš kitos pusės šiandieną žinome kad lygiagrečiai vyksta projektas nord stream du ir praktiškai kuo toliau tuo jis daugiau įsibėgėja ir šiandieną skaičiau kad merkel lyg tai ir pritarė tam projektui. tai ar nebus taip kad gražios mūsų svajonės liks tik tai gražiuose protokoluose? o kai ateis nord stream du projektas į europą tai apie atsinaujinančius kalba bus e, labai nežymi. ačiū. Dank, herr kollege rope. Yes. Labai ačiū gerbiamam kolegai Ropiai. Taip, aš visiškai pritariu kolegai. Tikrai nemanau, kad Nord Stream yra labai išmintingas projektas, kurį reikėtų gyvendinti. Kas dar labiau neramina, tai yra, kad pažanga judant prie tikros energetikos sąjungos sulėtėjo. Šiandieną tokių sąjungų yra 28, o mums reikia vienos apjungtos, reikia bendro tikslo perinant prie saugios ir švarios energetikos To, toks yra mūsų tikslas. Labai ačiū, ponas Džerbrandi. Toliau pusantros minutės Ksaverbienito Zilaua. Labas rytas, visiems labas rytas, komisarė, kalbant apie energetiką. Man visuomet labai malonu e, dalyvauti šiuose diskusijose plenarinėje sesijoje praeito susitikimo metu koalicija apsunkino mano galimybės pasisakyti šiandieną. Galimybė mes galiu pasinaudoti, reikia kalbėti apie energijos politikos įgyvendinimą. Ir kitą kartą plenarinėje sesijoje norėtųsi išgirsti tiesioginius e, frakci... E, atsakymus iš komisijos į klausimus, kuriuos uždavė frakcijų nariai. Kita sekmadienį Ispanijoje įvyks e, labai svarbi konferencija energijos efektyvumo srityje ir tai yra susiję su tuo, kas ats, e, buvo atskleista Panamos dokumentų skandalo, skandale. Iš tikrųjų, reikia tokios direktyvos, kuri leistų sukurti tvarę atsinaujinančių energijos išteklių rinką. Tokiu keliu eina mano valstybė. Tiksliau, mano valstybė eina priešingų kelių, ji kriminalizuoja investicijas į atsinaujinančius šaltinius, pasirodo įvairių prieštaraujančių, invest... E, e, prieštaraujančių nuomonių. Ačiū,